galiu informuoti apie tai, jog tik vienas pasiūlymas yra pateiktas dėl rezoliucijos ir dabar diskusija baigiama. Rytoj balsuosime 12 valandą. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra pranešimas, kurį parengė ponas Vogan. 2013 m. biudžeto gairės. Kiti skirsniai išskyrus su komisija susijusiai skirsniai. Ir pirmasis kalbėtojas, ponas Voga. Žodis jums. Thank you, uh, President. Uh, it's not easy to. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai nelengva yra numatyti savo pačių biudžetą. Dėl to dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams, taip pat ir parlamento biurui ir generaliniam sekretoriui už tai, kad prisidėjo prie šių gairių rengimo. Suprantu, jog susidarė platus konsensusas dėl šio biudžeto, o laikai tikrai sunkus ir parlamentas privalo suvaidinti savo vaidmenį ir imtis taupimo priemonių. Tikriausiai niekas parlamente nebalsuotų prieš pasiūlymą išaldyti mūsų pačių biudžetą. Aš manau, kad turime užtikrinti um, tai, kad kad mūsų biudžeto e, didėjimas nebūtų didesnis negu infliacijos e, tempai. Savo gairėse mes numatėme dalykus, kuriems yra plačiai pritariama ir, manau, pavyko identifikuoti tas rytis mūsų biudžete, kurios leidžia sutaupyti papildomai lėšų. Uh, ir imsimės naujų iniciatyvų tik tuomet, jeigu tikrai būtinai reikės. Taip pat esame numatę išaldyti savo kelionių um, išmokoms numatytą biudžetą. Žiūrėsime, kaip bus dar su šių metų biudžeto procesu, o taip pat ir visos išmokos individualios e, parlamento nariams yra um, išaldomos. Be to, galbūt bus siūloma išalyti e, tas išmokas iki pat šios kadencijos pabaigos. Tos biudžeto eilutės, kurios neišnaudojamos visiškai, turėtų atsidurti mūsų dėmesio akiratyje, nes būtent čia galima dar daugiau sutaupyti. Turime taip pat užtikrinti tai, kad nebūtų imamasi jokių naujų nenumatytų pastatų projektų per šią kadenciją. Yra jau daug įvairių pastatų projektų siūlyta ir naujų tikrai nebereikėtų. Turėtumėm būti nuolatos informuojami apie tai, kas vyksta pastatų e, politikos srityje, tad tikiuosi, kad biudžeto komite, reikalų komitetas bus atitinkamai informuojamas, kaip prašyta. Kitas dalykas yra glaudesnis bendradarbiavimas tarp ES institucijų. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas pastatų politikos srityje, e, vertimo užtikrinimo srityje, taip pat žmogiškų išteklių srityje. Galiu paminėti pavyzdį. Yra vienas jungtinis sustarimas tarp regionų komiteto ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų. komiteto. Jie šios, šiais klausimais dirba kartu ir aš manau, kad galėtumėm pasimokyti iš to jų bendro susitarimo. Ir galbūt suvienyti jėgas su šiais komitetais ir dirbti kartu bandant sutaupyti lėšų. Aš manau, kad tikrai dar yra erdvės taupimui ir vertimo paslaugų mums teikiamų srityje. Taigi galimybių yra ir aš sutinku su ta, minti, kad, su ta mintimi, kad ne visada lengva rasti tas rytis, bet dėl to siūlyčiau mm, atlikti ne, nepriklausomą vertinimą biudžeto, Europos parlamento biudžeto kad galėtumėm matyti skaidresnį vaizdą ir išvelgti tas rytis, kuriuose dar galima taupyti. Taip pat gerai, kad būtų įsteigta darbo grupė, mm, kuri taip pat dar padėtų įvertinti biudžeto taupimo galimybės. Galėtumėm pažvelgti ir į lyginamąją studiją, kurios buvo prašyta galima būtų palyginti situaciją su kitais parlamentais kitose um, šalyse, o taip pat iš naujo pažiūrėti ir į mūsų kelionių išlaidas. Darbo grupė galėtų parengti ataskaitą dėl mūsų patiriamų išlaidų kelionių metu ir Pabaigai, kolegos, noriu pasakyti, jog suprantu, kad daug gal, daugam galbūt kelia nerima tas biudžeto um, išaldimas, jie mano, uh, kad tai yra labai sudėtingas reikalas, bet vis dėlto yra net ir dar drasiškiau nusiteikusių kolegų, kurie pasirengę būtų net ir karpyti mūsų biudžetą. Manau, apie tai kaip tik šiandien ir kalbėsime, bet manau, kad dauguma parlamento narių kolegų sutiks su čia suformuoluotomis gairėmis. Tai yra geras kompromisas, mano manimu, leidžiantis sutaupyti parlamentui ir tuo pat metu užtikrinti, kad parlamento veikla būtų sklandi. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Ačiū už šį įžanginį pristatymą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Holmeier trims minutėms. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai pranešėjui Vovenui už puikų bendradarbiavimą ir taip pat už pasirengimą diskutuoti įvairiais probleminiais klausimais ir ieškoti kompromisų. Jau praėjusiais metais e, buvome pateikę biudžeto projektą, kurio būtų taupama ir iš tikrųjų mūsų išlaidos padidėjo tik 0,8 procentais e, ir dauguma išlaidų e, susijos, susijusios su Kroatijos būsimų įstojimu ir kitais privalomais įsipareigojimais. Ir šiemet taip pat numatome gairias dėl taupimo, tuo parodydami, kad esame įsisamoninę tai, kad dabar sąlygos tokios, jog tikrai negalime didinti biudžeto, o privalome susiveršti diržus ir toliau laikytis biudžetinės drausmės ir, ieškoti, ir privalome toliau ieškoti taupyti leidžiančių sprendimų. Sveikinu mintį įsteigti darbo grupę specialią, kuri kartu su biuru ir generaliniu sekretoriatu bei parlamento administracija dirbs kartu ir ieškos papildomų galimybių sutaupyti. Taip pat, manau, esant teisinga, jog norime stiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą ir kad intensyviai galvojame ir net ne tik galvojame, bet jau ir imamės veiksmų tą linkme, kad mūsų darbas vyktų kiek įmanoma sklandžiau ir veiksmingiau, um, optimizuojant išteklius ir lėšas. Pavyzdžiui, praėjusiais metais vien vertimo raštu ir žodžiu srityje pavyko sutaupyti 21 milijoną. Ir manau, kad uh, ir toliau reikėtų dirbti būtent šią linkme. Kaip ir sakė kolega e, Voganas, išaldysime e, individualias išmokas ir taip pat išmokas už keliones, o kalbant apie politikos, e, pastatų politiką, už kurią aš esu atsakinga pranešėja, reikia pasakyti, jog dabar norime įvertinti tai, ar numatyti pastatų statymo projektai yra pagristi norime įvertinti su tuo susijusias išlaidas ir pažiūrėti, ar nebūtų galima dar papildomai sutaupyti šioje srityje, mm, pasitelkiant sinergetinius efektus. Taip pat dar ir kitas institucijas galima paminėti. Tikimės, kad jos irgi prisijungs prie mūsų pastangų ir pasirems mūsų pavyzdžių. Aš manau, kad mes einame tinkamu keliu. Norime, kad parlamentas dirbtų sklandžiai, bet tuo pat metu taupytų lėšas. Taigi dėkoju administracijai, generaliniam sekretoriatui ir biurui už puikų bendradarbiavimą ir visiems mums linkiu, kad pavyktų um, suplanuoti ir pristatyti um, veiksmingai um, sudėliotą biudžetą. Ačiū. Ir dabar dvi minutės poniai Hercog. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Leiskite man pirmiausiai pasveikinti poną Voganą, kuris parengė puikų pranešimą, suderino visas pozicijas. Labai teisingai pastebėta, kad 2012 metų biudžetas vertintinas labai teigiamai taupimo prasme. Mes privalome taupyti, visos institucijos Europoje, Europos Sąjungoje turi taupyti, ne tik komisija. Ir ekonominio sunkmečio laikais reikia pirmiausia pažvelgti į save pačius ir stengtis mums patiems sutaupyti. Taigi gerai, kad yra išaldomos išmokos už keliones, individualios išmokos ir e, kad mažinamos e, išlaidos patiriamos dėl vertimo raštu ar žodžiu bet tuo pat metu nereikėtų ir pernelyg įsijausti į taupimą ir nepamiršti taip pat ir um, investicijų, veiksmingų investicijų, nes tai leis sutaupyti ilgalaikėje perspektyvoje. Reikia galvoti apie novatoriškus sprendimus, tai yra taip pat tam tikra taupimo priemonė dirbti um, naujoviškai. Dėl Kroatijos e, būsimos prisijungimo prie ES. Čia, reikia pasakyti, tikrai negalime taupyti, nes um, Kroatijos piliečiams turi būti užtikrinamos visiškai tos pačios teisės kaip ir mums. Tad turime išlikti nuoseklus. Jeigu sumažintume išlaidas bendradarbiavimo srityje, reikėtų pirmiausia dar pasitarti dėl to su socialiniais partneriais. Labai puiku, kad yra galvojama apie bendrą darbo grupę tarp parlamento, biudžeto, reikalų komiteto narių ir kitų ekspertų, kurie galvos apie papildomas galimybės sutaupyti. Ačiū visiems prisidėjusiems prie pranešimo rengimo. Ačiū. Ačiū taip pat ir už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Ir dabar ponas Gerbrandai. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Derekoj Vonui už puikiai atliktą darbą. Ačiū ir už tai, kad jis labai maloniai dirba su šešėliniais pranešėjais. Tada dar kartą ačiū anksčiau kalbėjusi SND ir EPP vardu parodė, kad vyksta poslinkiai parlamente, kalbant apie naująjį biudžetą, labai sunku yra e, sutaupyti, buvo sunku sutaupyti pernai, bet dabar matau, kad visas parlamentas yra kur kas labiau pasirengęs kritiškai įvertinti savo ūkio tvarkymą, tai logiška, ekonominė krizė tęsiasi Tai reiškia, kad e, turime ir toliau taupyti. Ir tai yra tik tai vienas atsakymas. Reikia kur kas daugiau skaidrumo. Tai sritis, kur reikia padaryti daugiau. Ir tai vienas iš elementų, kuris yra pono Vono pranešime, tai būtų mūsų pačių biudžeto nagrinėjimas, siekiant išsiaiškinti, kur galima parlamente sutaupyti. Pernai parlamentas e, apie tai kalbėjo tvirtindamas biudžeto vykdymą ir e, dėja valdyba į tai teigiamai nesureagavo. E, Kifefel Hofstadas gruodė nusintė raštą ponui Buzikui. Uh, klausdamas, kada gausime biudžeto analizę ir per jūs pirmininkę norėčiau e, užduoti klausimą dabartiniam pirmininkui ir, tiesą sakant, paprašyti jo spręsti šitą klausimą. Mums reikia visų biudžeto eilučių analizės. Ji yeah mums leis e, toliau tada viską nagrinėti, analizę nagrinės biudžeto komitetas e, ir tada galėsime išsiaiškinti, kur galima sutaupyti. Baigiant galiu pasa pasakyti, kad pritariu kai kurių įlučių išaldymui ir manyčiau, kad šiais metais biudžetas bus kur kas tinkamesnis. Ačiū. Dabar žodis panui Richardui Ašvartui už, e, atsiprašau, dviems pusę minutėms. Ačiū pirmininkė pirmininkė nacionalinės vyriausybės visoje Europoje siekia e, karpyti išlaidas, e, kad daugiau e, vertės už pinigus suteiktų, kad gerai valdytų biudžetus ir kaip šio parlamento nariai mes turime daryti tą patį, mes turime labai atidžiai nagrinėti institucijų biudžetus, turėtumėm uh, įgyvendinti griežtą išlaidų kontrolę ir čia turime tikrą galimybę parodyti, kad esame lyderiai. Norėčiau padėkoti parlamento valdybos generaliniam sekretoriatui už e, realius skaičius ir už pasiūlymus, kurie pateikti mums šiandien. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad kaip šio parlamento nariai turime teisę reikalauti, kad kitos europinės institucijos sektų šiuo pavyzdžiu. Turėtumėm uh, reikalauti iš esmės sutaupyti jų biudžetuose ir juos turėtų galėti parodyti, kad sukuria vertę už tos pinigus, kuriuos išleidžia. Ir pritariu pranešėjų raginimu išaldyti lėšas. Iš tiesų yra daug sričių, kur aš eičiau toliau, bet kol kas norėčiau pasveikinti pranešėją su puikiu pranešimu. Vis dėlto norėčiau išsakyti E, tris pastabas. Visų pirma, dėl pastatų politikos. Šio parlamento nariai turėtų kritiškiau vertinti investicijas į statybas, į, e, e, į statybų valdymą ir išlaidų kontrolę konkrečiai. Taip pat turėtumėm tikėtis iš kitų institucijų, kad jos pasiektų daugiau efektyvumo, dalydamasis ištekliais. Antra, administravimo ir personalo išlaidas parlamentas turėtų e, siekti, kad institucijos progresyviai e, mažintų išlaidas pasinaudojant masto ekonomiką. Turėtumėm pagalvoti apie personalo skaičių, per personalo e, reglamentus, pagalvoti apie pensijas, turėtumėm pasirūpinti, kad tai būtų mm, ak aktualios e, nuostatos ir e, galiausiai neįmanoma to padaryti, nesvarstant dviejų parlamento buveinių e, klausimo. Ir komiteto e, pranešime raginama yra siekti peržiūrėti dviejų buveinių klausimą. E, labai, e, bu, bu, labai svarbu, kad Europos parlamentas siektų efektyvaus lėšų panaudomo. Mes raginam, kad kiti tai darytų, kad nacionalinės valstybės tai darytų, o patys tokiu būdu švaistome lėšas. Ir siekiant, kad Europos parlamentas atrodytų patikimas, mums reikia diskusijos dėl dviejų buveinių ir tos diskusijos turi vykti dabar. Dėkui. Ačiū. Ponas Fortas, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Bendrosios gairės kitam parlamento biudžetui pagrėstos e, pasitikėjimu. Ir tai turbūt yra e, tinkama kryptis. Europos parlamentas turi susitarti su taryba komisija tam, kad išaldytų atlyginimus Europos e, parlamentarų. Kaip nurodyta 12 metam. Manyčiau, čia pacitavau, manyčiau pasiūlymas yra nuosaikus iš, ir iš tikrųjų nėra prie, priežasčių to klausimą neįtraukti į diskusijas, o kodėl tai buvo padaryta. Reikėtų nepamiršti parlamento statutų, bet kita vertus galima taikyti ir tokią E, priemonė ir jeigu to nepadarysim, sėkmės mūsų nelydės ir negalima e, drausti kitų frakcijų nariams, sakyti, ką nori pasakyti apie jų pačių e, pajamas. Tad šį pasiūlymą labai daug kas remia, atrodysime labai palankiai ir priešų Europoje mums nereikia. Pane Andresen. Pone pirmininkė, krizės metu, kuomet e, visos valstybės privalo taupyti, parlamentas turi mąstyti apie tai, ką, ką reiškia infliacija, kokie yra jos tempai. Net nesusitarėme, ar, ar yra 1,9 ar 3 procentai. Tačiau Europos biurokratinis aparatas jau yra ir taip išsipūtęs. Jis turėtų perėti prie griežtos dietos. Šis parlamentas, kuris nuolatos augo E, iš esmės e, vienam parlamento nariui atsina, vienas parlamento narys sunaudoja dviejų milijonų svarų vertės lėšų. Prisiminkime parlamento istoriją, kuomet buvo pereikvotos lėšos. Ir tai būtų tikrai nepriimtina bet kokiais laikais. Mes turėtume atsisakyti kai kurių projektų. Europos politikų, politi, partijų ir fondų finansavimas pastaraisiais per kesuros keturis metus išaugo 160 procentų. Mums nereikia tų Europos politinių partijų. Mus e, renka apygardos arba mes renkami pagal nacionalinius partinius sąrašus. Pone pirmininkė, mano šalies premjeras Kameronas siūlo išaldyti finansavimą, o aš manau, kad reikia labai ženkliai sumažinti parlamento biudžetą ir bendrai visą ES biudžetą bent jau kalbėti apie 10 procentų padidinimą kitiems metams. Jeigu to nepadarysime, mes atrodysime tik kaip puikiai įsitaisę ir savimi besirūpinantis. Panie Vertman. Ačiū. Dabar pusantros minutės, ponė Vertman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiais valstybėms narėms labai sunkiais laikais pono Vogano e, siūlymas taupyti yra tikrai labai suprantamas. Turime išaldyti savo lėšas tada, kai ir valstybių narių piliečiai privalo susiveršti diržus. Ir taupimo galimybių galėtume rasti ir dar daugiau, jeigu gerintume tarp, tarp institucinį bendradarbiavimą ir jeigu geriau um, vykdytumėm pastatų ir administracijos politiką. Taip pat dar yra sričių, uh, E, kuriuose reikėtų būti budriems. Tai yra pirmiausia aplinkosauga. Reikia veiksmingos aplinkosaugos politikos, taikomos visose ES institucijose ir agentūrose, nes būtent mes turėtume būti pavyzdys visai Europai, o antras rytis yra vertimo paslaugos. Vien praėjusiais metais jau ėmėmės e, taupimo pastangų, bet e, negalime to daryti betodariškai. Be 500 milijonų ES piliečių turi turėti teisę e, sekti mūsų darbą savo gimtają kalbą. Demokratijos procesų skaidrumo neužtikrinsime, neužtikrindami vertimo paslaugų. Taigi tikiuosi, kad e, generalinis sekretorius su savo komanda būtinai atsižvelgs ir į šiuos jautrus aspektus. Ačiū. Ačiū. Ir už tai, kad klausėtės, laikėtės pasisakymui skirto laiko, dabar trims minutėms ponas Garyga pojėdo. Ačiū, pirmininkė. Biudžetas yra rengiamas tam tikrų laikotarpių ir visos institucijos bando pasiekti pusiausviros tarp teisėtų narių interesų, Um, rinkėjams rūpimų klausimų ir administracijos poreikių. Konkrečiai kalbant apie Europos parlamento biudžetą, norėčiau visų pirma pastebėti, kad tas biudžetas visai neblogai funkcionuoja ir daugybė biudžeto kategorijų yra įgyvendinamos sklandžiai. Mums suteikiama daugiau kompetencijų, e, išaugo ES narių skaičius, Taip pat e, daugia kalbystės e, režimas plečiasi, reikia paramos beveik 700 narių. Tai reiškia, kad mums reikia tikrai nemažo biudžeto. Tačiau mes e, klausėme, ar patenkinę visus būtinus poreikius mes tvirtiname vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpių tvarų biudžetą, ypač krizės kontekste. Kalbėjome apie šį klausimą su vicepirmininkais ir generaliniu sekretoriumi. Aš nagrinėjau šį biudžetą ir dar niekad nesu užfiksavęs tiek konvergencijos momentų tarp skirtingų partijų. Visi pagėdauja paslaugų suvienodinimo. Taip pat išsakytas siekis apkarpyti lėšas, tačiau tuo pat metu užtikrinti, kad administracija ir tarnybos turėtų galimybę veikti. Mums reikia teisės aktų, mes turime užsimti teisėjų kūrą ir užtikrinti, kad mūsų priimami teisės aktai būtų kokybiški, būtent iš to mūsų tikisi piliečiai. Biudžeto komitetas, kreidamasis į komisiją, norėtų, kad 2013 e, biudžeto didinimas būtų mažesnis nei 1 procento. nes pradžioje buvo mąstoma apie maždaug 3 procentų padidėjimą. Biudžeto tvirtinimo procedūros metu tikiuosi surasime sąlyčio taškų ir tikiuosi, kad kolegos suvoks, jog tikrai apsimoka ieškoti balanso. Ačiū. Dabar ponas Vladimir Manka, dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Pranešėjas labai aiškiai pristatė, kokiuose srityse parlamentas gali sutaupyti. Jis taip pat mm, pristatė, kur mes galėtumėme veiksmingiau dirbti. Aš buvau pranešėjų dėl 2010 biudžeto ir žinau, ir, ir rengdamas jį buvau susitikęs su įvairių E, tarnybų, taip pat direktorato atstovais. Mes konstatavome nemažai e, spragų, parengėme ataskaitą, kuriai pritarė šis parlamentas. Ir ataskaitoje yra teigiama, kad mums reikia atlikti vidaus auditą. Taip pat buvo sutarta, kad tas auditas prasidės nuo infrastruktūros, logistikos tarnybų, taip pat saugumo sektoriaus. Tačiau iš tikrųjų išorės auditas nebuvo įvykdytas. Vidaus auditą atliko vidaus institucija. Tačiau jeigu mes bandysime patys save vertinti, mums niekada nepavyks tiek sutaupyti, kiek galėtume e, šiais krizės laikais. Netgi visos mažos įmonės ieško paslėptų rezervų Aš žinau, kad mano regione veikianti įmonė e, turi tiek darbuotojų, kiek parlamentas, tačiau jie stengiasi, jiems teko 20 procentų sumažinti savo įplaukas. Manau, kad generalinis sekretorius e, pasiūlė tikrai vertingų dalykų, tačiau turime nepamiršti, ką pasiūlė auditorumai. rūmai buvo pasiektas sutarimas, kad audito rūmai turėtų atlikti auditą. Tai būtų kelias reikalingų struktūrinių pokyčių, jeigu mes eitume tuo keliu, sutaupytume milijonus. Ačiū Jums už pasisakymą. Dabar pusantros minutės ponas Haglundas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma kalbėdamas kaip savo frakcijos koordinatorius biudžeto komitete. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Taip pat manau, kad e, mums pavyks pasiekti plataus konsensuso parlamente šiais klausimais sudėtingų ekonominių laikų. Ponas Gebrandi puikiai paaiškino e, situaciją ir pristatė pozityves tendencijas parlamente. Mes labai rimtai analizuojame visas savo išlaidas, bandydami sutaupyti, o ne didinti savo biudžeto. Mes turime ir toliau eiti tuo keliu ir galėtume rink, pasirinkti išorės auditą, kurį minėjo ponas Manka. Tai tikrai niekam nepakenktų. Tuo pat metu generalinis sekretorius ponas Vele, kurį jau minėjo kolega Ashworth, sėkmingai bando siūlyti, kur sutaupyti. Ir turime nepamiršti, kad E, sutaupysime tik tuomet, kuomet paprašysime, kad lėšos būtų sutaupytos. Mes tai pradėjome daryti. Balsuosime ir dėl vienos buveinės pakeitimo. Kolegos įminėjo, tai simboliškas dalykas, tačiau jisai susijęs ir su ekonominiais aspektais. Taupimo laikais svarbu turėti galimybę išsakyti savo poziciją tuo klausimu. Būtent todėl daugelis mano frakcijos narių pritarė šiam pakeitimui. Kolegos, manau, kad mes tikrai, atro, mūsų įvaizdis visuomenėje tikrai pagerės, jeigu dirbsime šią kryptimį. Ačiū ponui Haglandui ir dabar vieną minutę suteikiama ponui Peteriui Vandalinui. Ačiū ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, valstybės narės jau metų metus taupo ir tai visiškai teisinga, bet ES institucijose ne visada būdavo rodomas supratimas Ir kolega Vokanas pagaliau nutraukė šią e, blogą tradiciją. Jis pasakė aiškiai, kad ir mes turime taupyti ir baigti švaistyti lėšas. Jo pranešime taip pat reikalaujama ir nepriklausomo parlamento biudžeto vertinimo. Bet ta mintis man netaip patinka. Nemanau, kad, nepriklaus, kad mes patys turėtumėm vertinti save, reikėtų nepriklausomos grupės iš išorės. Ir taip pat reikia paminėti tai, kad yra parlamento narių mm, patiriamos kai kurios išlaidos, kurios yra kompensuojamas, bet kurių nereikia deramai pagrysti. 2012 metų biudžete yra jau kai kurių sričių, kurioms numatytas tam tikras rezervas ir aš su nekantrumu lauksiu darbo grupės išvadų. Ačiū. Toliau ponė, ponas Morganti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiame pranešime yra kalbama apie tai, kad reikia baigti lėšų švaistimą Europos parlamente. Tačiau m, mm, neužsimenama apie tai, kad e, maždaug 200 milijonų eurų kainuoja vien dviejų būstinių turėjimas Strasbūrė ir Bruselėje vykstantis posėdžiai. Jeigu paprastas ES pilietis būtų informuojamas apie tai, um, koks čia susidaro lėšų švaistimas, tikrai tokiai minčiai nepritartų. Ir taip pat manau, jog reikėtų pasiūsti rimtą signalą į išorę. Pirmininkaujantį Daniją pasisakė prieš e, dviejų buveinių klausimą ir ministrų pirmininkui Montė aš buvau uždavęs taip pat tokį patį klausimą, bet jis į tai nesureagavo nebegalima ir toliau taiksyti su šitą anachronistinę prancūzi... Prancūzijos taikomą represiją mums. Ačiū, toliau ponas Hartong. Viena, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Niderlanduose yra labai palaikomas posakis nekalbėti tuščiai, o imtis veiksmų. O čia pranešime yra tik tai daug žodžių, kaip aš matau, bet mažai veiksmų, nes jis daug kur min, pranešėjas daug kur min, mini išaldymą, bet e, tam pat sakinį jau paminė ir Kroatijos įstojimą, kuris kainuos milijardą e, eurų mo, mūsų mokesčių mokėtojams. Reikia, aišku, organizuoti perorganizuoti administracijos e, tvarkymą, bet, pavyzdžiui, regionų komitetas buvo paragintas tą pat daryti, bet e, rekomendacijų nesilaikė, tas atsispindi iš vienos ataskaitos. Europos teisingumo teismas e, taip pat vis labiau plečiasi ir tas nesuprantama žiūrint piliečio akimis. Kelionių ir individualių išmokų biudžetas bus įšaldytas kurį laiką, mintis skamba gerai, bet to nepakanka. Taip pat tuo pat metu yra statomi Europos istorijos namai, e, kurie taip pat, tas projektas taip pat kainuos daugybę pinigų. 75 milijonus eurų. Visa tai yra tiesiog juokinga, piliečiai pagaliau laukia realių darbų nuveiktų. Nenori, kad mes vien tik kalbėtumėm apie tai reikia pagaliau išklausyti taip pat ir piliečio nuomonės, e, kuris moka už, vis, už visą tai, o pilietis tikrai pasakys, kad ES institucijos išprotėjo. Porą minučių, ponas Fernandes. Ačiū. Pirmininkė, gerbėjami kolegos, visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, šešėlinius pranešėjus, atlikus puikų darbą. Ir labai gerai yra žinoti, kaip viskas yra. Šių metų biudžetas yra 129 milijonai e, asignavimų mokėjimams. 27 valstybių narių biudžetai yra 44 maždaug kartus didesni negu ES biudžetas. Dar vienas įdomus skaičius nuo 2000 iki 2010. E, Biudžeta, e, biudžetas išaugo 67 procentais O ES biudžetas 30 procentų, dar vienas įdomus skaičius, administravimo išlaidos visų institucijų sudaro apie 6 procentus ES biudžeto, o parlamento atitinkamos išlaidos sudaro 1 procentą viso sąjungos biudžeto. Tokie yra skaičiai. Na, tai nereiškia kad negalima taupyti griežčiau. Jeigu laikaisi reikiamų principų, reikia dirbti ekonomiškai ir efektyviai. Žinoma, mes turime siekti ekonomiškumo, efektyvumo, tai reiškia gerą ekonominį valdymą, įgyvendinant biudžetą, taip pat ir rengiant biudžetą taip pat ir administracinius biudžetus Europos institucijų, taip pat ir Europos parlamento. Na, turbūt išlaidos yra maksimalios numatytos, e, tuo pat reikia numatyti ir minimali, minimalius išteklius, kad institucijos galėtų veikti. Europos parlamentui tai reiškia, jog reikia e, užtikrinti, e, kad būtų leidžiami puikios kokybės teisės aktai. Ačiū, ponė Gardezabal Rubel, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu poną Voną parengus puikų pranešimą. Jis mums pateikia gairių Europos parlamento biudžetui. Tai atitinka darbą pradėtą prieš porą metų e, parlamente. Kiek pamenu, tam tada e, pritarė didžioji dauguma, tačiau Europos parlamento biudžetas sudaro maždaug 1 procentą sąjungos biudžeto. Ir nors kalbame apie sumažintą biudžetą, tai nereiškia, kad reikia e, nesimti priemonių toliau mažinti išlaidas Europos parlamente. Pradedame 13, diskusijas dėl 13 metų biudžeto. Tikslas yra nustatyti gairias biudžetui, jas renksime per artimiausios mėnesius, mūsų prioritetas 13 yra biudžetinė atsakomybė, norime mažinti išlaidas, e, nedarant žalos geram parlamento funkcionavimui. Manyčiau, visos ES institucijos turėtų siekti užšaldyti savo biudžetus. Konkrečiai parlamente yra siūloma, kad būtų imtasi visų priemonių e, kelionių išlaidoms e, sumažinti. Kalbant apie parlamentarų dienpinigius norėtumėm tai išaldyti sekandencijai, siekiant e, vidutinio e, laikotarpio ir ilgalaikių išlaidų e, taupimo. Mes siūlome, kad būtų atliktas nepriklausomas biudžeto vertinimas, bet to reikėtų sukurti Mm, specialią darbo grupę parlamente, kurie nagrinėtų tokias priemonės ir sekretoriatas turėtų mums pateikti analizę, kad būtų galima nagrinėti galimą dubliavimąsi ir probleminės biudžeto eilutės. Manyčiau, reformos padės mums pasiekti geresnio Europos parlamento finansinio valdymo. Pusantros minutės, pana, ponia Jensen. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasakyti, jog gaila, kad negalime sumažinti išlaidų, kur tie akivaizdžiai galima e, padaryti. Tai yra e, sustabdyti tas keliaujančio cirko e, keliones. Tačiau tai nėra tas sprendimas, kurį mes galime priimti. Ta sprendimą turi priimti valstybių vyriausybių vadovai. Pritarčiau pono Ivonui, kad mūsų darbas turėtų būti efektyvesnis ir turėtumėm ieškoti, kur galima sutaupyti. Tačiau e, e, išlaidų e, karpimas ir didesnis efektyvumas neturėtų būti siekiami didesnio Europos parlamento daugiakalbiškumo sąskaita. Ir reikia už, užtikrinti, kad vertimo paslaugos būtų geros kokybės, nereikėtų atsisakyti daugia kalbiškumo. Uh, Norėčiau pasveikinti pono Lono su pasiektais darbo rezultatais, siekiant išaldyti Europos parlamento išlaidas, tačiau taip pat turėtumėm akcentuoti, kad visos ES institucijos turėtų siekti didesnio efektyvumo, tas pasakytina ir apie Teisingumo teismą, apie tarybą, e, ekonomikos socialinio reikalų komitetą ir regionų komitetą ir Kroatijos stojimas Europos Sąjunga turėtų suteikti gerą e, galimybę e, nagrinėti, kaip galima taupyti lėšas didesnio efektyvumo sąskaitą. Ponas Ashley Fox, vieną minutę. Ačiū, noriu padėkoti ponui Voganui už jo darbą rengiant šį pranešimą. Aš palaikau jo siūlymą išaldyti išlaidas 2013-aisiais. Jungtinės karalystės darbo partija priešinasi visoms priemonėms, e, kur, kurias siūlo koalicija, kad iššaldytų išlaidas ir išspręstų da, jų partijos paliktą betvarkę. Norėčiau, kad ES administracinės išlaidos būtų kasmet mažinamos atinančių septyniarių metų laikotarpiu. Pavyzdžiui, turėtume atsisakyti nereikalingo uh, E, ekonominių socialinių reikalų komiteto, komiteto ir regionų komiteto, tai sutaupytume mokesčių mokėtojų pinigų ir sumažintume biurokratijų. Sumažintume, sutaupytume lėšų ir jeigu šis parlamentas pasirinktų vieną buveinę. Pirmininkė, mūsų šalise visur taupomos lėšos, tai mus žvelgia rinkėjai. Raginu parlamento narius palaikyti šį pranešimą. Ačiū. Dabar dviems minutėms ponia Matera. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Tarptautinė ekonominė ir finansinė padėtis yra sudėtinga. Tuo pat metu Europoje pasigendama ekon, tvirtos ekonominės valdysenos išriškėjo valstybių narių silpnosios vietos. Daugelis šalių prašo savo žmonių e, susiveršti diržus. Ir išgyvename istorijoje dar nematytą ekonominį nuosmukį. Mes tvirtindami 2013 e, gairias kartuojame šiuos žodžius biudžeto disciplina ir lėšų taupimas. Mes turime toliau mažinti išlaidas. Ponas Levandovskis mums pasiūlė viršutinę 1,9 procentų ribą E, dėl komisijos išlaidų e, didinimo mes irgi turėtume įsivesti kažkokią tai ribą. Ir turėtumėme išaldyti administracinės išlaidas, visus pastatų pirkimus, taip pat patalpų plėtimo politiką, tačiau aišku, nebandydami būti visiškais populistais. Neturėtumėme pasiduoti, neturėtume prarasti tikėjimo Europą. Mūsų administracinės išlaidos sudaro tik 2 procentus visos bendrijos biudžeto ir iš tikrųjų reikia pasidomėti, ar nacionaliniu mastu panaudojant lėšas sukūriama nauda. Reikia nepamiršti, kokių priemonių, kokios priemonės yra reikalingos, kad išbristume iš krizės. Reikia sutelkt, sutelkto atsako. Uh, Turime siekti nusistatytų tikslų ir nepamiršti 2013 e, biudžeto tikslų ir taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Ačiū, dabar tris minutės ponas Ferma. Eh, Ačiū, pirmininkė. Ypač dėkoju Derekui Von pranešimo autoriui. Jis tikrai labai rimtai ir kūrybingai pad, padirbėjo, rengdamas pranešimą apie parlamento ir kitų institucijų biudžetą. Taip pat noriu pažymėti, kad įsitraukė ir visas politinės frakcijas ir būtent tokiu būdu reikia dirbti, norint pasiekti konsensuso. Ir tikrai dar reiktų jį pagirti. E, stebime naujo požiūrio demonstravimą. Daugelį metų parlamento biudžetas buvo didinamas, tačiau dabar bendrai sutarėme, kad biudžetas turėtų būti išaldytas ir kad daugelį individualių sričių reikėtų sutaupyti lėšų. Norime, kalbame apie tai, kad turime dirbti našiau ir taip pat analizuojame ir nariams skirtas išlaidas. Pateiktas tikrai rekordinis kiekis pakeitimų šiam pranešimui kai. Ir yra siūlymų dar labiau mažinti e, administracinės išlaidas ir atrodo, kad jau dabar pavyko sutaupyti 70 milijonų eurų. Mes jaučiame ne tik, mes ne tik jaučiame viso likusio pasaulio spaudimą, bet mes turime siekti didesnio veiksmingumo, modernizuotis. Uh, taupyti, tapti taupiais ir tai tik tai pradžia. To galime pasiekti tuo pat metu niekaip neaukojant mūsų veiklos kokybės. Tačiau reikia sistemingų pastangų. Todėl labai džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti susitarimo dėl darbo grupės įsteigimo parlamente, kuri pasitelktų ir nepriklausomų ekspertų e, patirtimi tokiuose srityse kaip pastatų politika, energetika, aplinkosauga, kelionės, viešiai pirkimai. Mes daug galime išmokti, kaip e, turėtų elgtis valstybės e, administracija, nepamirštant taip pat vertimo raštų ir žodžių sričių. Yra daugybė e, atveju, kuomet galime pasimokyti iš nacionalinių parlamentų, nors šio parlamento išlaidos negali būti lyginamos su kitų parlamentų išlaidomas, ypač kalbant apie vertimą ir kelionių išlaidas. Tai yra daugia šalis e, teisėkura užsimantis parlamentas. Aš esu Švedijos socialdemokratas, kalbu ne kaip savo frakcijos atstovas ir jeigu norime, kad mūsų gerbtų, kad piliečiai ir mokesčių mokėtojai mumis pasitikėtų. Negalime toliau važinėti iš Briuselio į Strasbūrą ir atgal. Ir dar kartą kreipiuosi į vyriausybės, ragindamas sugražinti šio klausimo svarstymą. Ačiū ir dabar dvi minutės ponui Riubigui. Gerbiamas pirmininkė Vlasakai, dėkoju už tai, kad um, vyksta ši diskusija šiandieną Strasbūrė. Dėl pirmo pakeitimo siūlymo susijusio su pastatų politika. Aišku, galima pasakyti tai, kad Strasbūras yra taikos miestas, nutiesantis tiltus Europoje. Ir dar Šumanas apie tai kalbėjo, kai buvo steigiama Europos Sąjunga. Ir Strasbūras yra simbolis daug reiškiantis Europos kultūrai. Dėl to reikėtų taip pat ir Europos parlamento televizijos um, studiją įrengti būtent Strasbūrė, kaip kad, pavyzdžiui, ir Arte televizijos studija yra Strasbūrė, nes tai yra labai svarbus simbolis. Ir ponios ir ponai, mūsų vienintelė būstinė ir yra Strasbūras, sakyčiau, tad turėtumėm laikytis sutartyse numatytų nuostatų. Jeigu pažiūrėsime į ketvirtąjį pakeitimą dėl Europos istorijos namų, tai manau irgi yra mūsų tiesiog įsipareigojimas e, būsimoms kartoms parodyti, koks yra mūsų darbas, kaip jis vyksta ir visą tai reikia dokumentuoti. Turime lankytojų centrą, kuriame apsilanko milijonas lankytojų per metus parlamentariume jau sulaukėme šimto tūkstančių lankytojų. Visi nori žinoti, kaip formavosi Europos parlamento istorija ir pati Europos Sąjunga. Tad reikia stiprių um, e, frakcijų šiuo klausimu pasisakymų. Privalome parodyti, jog Europos Sąjunga yra stipri ir kad jos partijos yra stiprios, taigi savaime suprantama, kad jas reikia ir finansuoti deramai. Toliau šeštasis pakeitimas siūlomas dėl um, lankytojų aptarnavimo. Aš manau, kad tai taip pat yra labai svarbus klausimas ir tikiuosi, kad bus rytoj balsuojama už. Ačiū. Dabar dvi minutės ponui Stavrakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ir aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui ir pasveikinti jį su puikiu parengtu pranešimu. Ir vėl diskusijos dėl biudžeto gairių vyksta krizės akivaizdoje. Valstybės narės susiduria su didžiuliais sunkumais. Biudžetas yra nuolat planuojamas atsižvelgiant į taupimo principą ir tam kontekste reikėtų vertinti ir pranešėjo poziciją, kuriai galėčiau pritarti. Jis sako, kad reikėtų vengti bereikalingų išlaidų, reiktų susitelkti ties svarbiais prioritetais ir ten, kur įmanoma, reikėtų perskirstyti lėšas tam, kad būtų galima sutaupyti ir administravimo srityje. Kaip ir pranešėjas, aš taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad Kita vertus, taupimas administracijos rytyje reiškia ir tai, jog negalima pamiršti mūsų e, įsipareigojimų, pavyzdžiui, susijusių su Kroatijos įstojimu Europos Sąjunga. Tad e, kai kurios lėšos turi būti numatytos biudžete, taip pat ir toms rytims, kurios yra numatytos pagal Lisabonos sutartį. Ačiū. Dabar pusantros minutės, ponas Kelly. Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kalbėjusiai, norėčiau padėkoti ponui Vonui už puikiai atliktą darbą rengiant šį labai svarbų ir sunkų pranešimą. Natūralu, kad žiniasklaida e, žvelgs e, į politikus e, ir kiek kainuoja jų. Jau veikla, tai neblogai yra. Turime nagrinėti savo situaciją, todėl aš nieko prieš pasiūlymą, kad reikėtų atlikti išorinį mūsų veiklos auditą. Tai būtų labai gerai bendrame kontekste, kartu mums būtų lengviau apsiginti dėl, dėl savo išlaidų. Ir be to, ir Mes, mes patys turime galvoti apie tai, kaip sutaupyti, ne, nedarant žalos efektyvumui. Dėl vienos buveinės. Iš tiesų, tai um, svarstytinas klausimas. Renkamės Strasbūrė kiekvieną mėnesį, daugelis piliečių to net ne, nesuvokia. Uh, Tad iš tiesų yra poreikis apie tai diskutuoti. Reikėtų e, pasiekti susitarimus su prancūzais, su, Trasbū, su Trasbūru dėl to, e, kaip viską būtų galima organizuoti, siekiant didesnio efektyvumo. E, dėl kai kurių institucijų galbūt reikėtų svarstyti, kokio, kokio dydžio turėtų būti, pavyzdžiui, regionų komitetas ir tikrai sveikinčiau išorės auditą Ponas Keli, ar sutiktumėt atsakyti į pono Rubiko klausimą pagal meninos kortelės procedūrą? Pone Keli, jūs kalbėjote apie išmokas parlamentarams. Ar galvojate, kad e, Europos parlamento nariai siūlo mažintis mažinti patys savo atlyginimus, o e, individualias išmokas išnaudoja maksimaliai, juk nebūtinai taip yra. Kiekvienas parlamentaras sprendžia dėl to, kiek išleisti tai sričiai skiriamų lėšų tiesiog tam, kad jo darbas e, vyktų sklandžiai. Visi, kurie pasisako už lėšų karpimą, mažinimą, turėtų galbūt pagrysti ir tai, kur tas taupytas lėšas panaudos. Ar manote, ar, nemano, ar manote, kad kiekvienas europarlamentaras turėtų čia pats rodyti iniciatyvą? Ačiū panui Rubikui. Žinoma, patys e, parlamento nariai turi spręsti, ką jie darys šiuo atžvilgiu, bet ką aš norėjau pasakyti dėl išorės audito, tai turbūt geriausias ir galbūt objektyviausias būdas tai padaryti. Šekspyras sako, kad uh, savo akį. nepamatysi krislo ir taip turbūt geriausia e, yra imtis taisomųjų veiksmų. Panas Olinčiak. Ačiū pirmininkui, ačiū pranešėjui už puikų išvalgų pranešimą. Šiandien pristatyta mums įsigaliojus Lisabono sutarčiai, tenka pasitikti naujus iššūkius. Ir Nuo mūsų darbo kokybės priklausys europiečių e, ateitis. Pradėjome BŽP e, reformas, sanglūdo politikos reformas, turime būti aktyvus e, kitose sritose, turime dirbti profesionaliai ir mums reikia, kad su mumis kartu efektyviai dirbtų ir administracija ir kad efektyviai dirbtų ir e, komisija, mūsų pačių darbuotojai, todėl reikia atitinkamų išteklių, neturėtumėm taupyti savo, kokybės, savo darbo kokybės e, sąskaitą. Kartu turime rodyti solidarumą tiem, kurie turi taupyti kasdien. Aš kalbu apie graikus, lenkus, kitų valstybių piliečius. Todėl aš būčiau už Europos parlamento biudžeto išaldymą. Kartu turime ieškoti kitų sprendimų dar efektyvesnių. Girdėjome šiandien e, minima Europos parlamento buveinė Strasbūnė, mums tai nesuprantama, apie tai kalbame kasdien. E, to negali e, suprasti milijonai europiečių, kurie nežino, kodėl Europos parlamentas turi dvi buveinės. Mums reikia tvarkos šiuo klausimu ir iš tikrųjų reikia išspręsti šitą jokingą situaciją. Uh, Aš buvau už vieną Europos parlamento buveinę nuo pat pradžių, viena buveinė Bruselėje. Tai e, reiškia, kad e, būtų sutaupytas ne vienas milijonas, ko šiandien ir siekiame. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą, tačiau manau, kad viskas e, e, veltui. Bet galima būtų įrašyti tris žodžius e, - karpyti, karpyti, karpyti ir, ir to užtektų. Norėčiau kreiptis į poną Rubiką. Galbūt lėšų ir daugiau yra, bet ar patikėtumėt savo pinigus uh, tam, kas savo finansų nesuvaldo, turėtumėm pradėti nuo, e, nuo savęs, nuo Europos parlamento, tiek daug skiriame propagandai, e, sąjungos parlamento, to klausimu pritarčiau, ponui Rubikui, taip, e, turėtumėm skirti lėšų Europos istorijos namams, bet galbūt to neturėtų finansuoti Europos parlamentas ir geriausia galbūt būtų sumažinti mūsų uh, E, pačių e, dien, dienpinigius, galbūt pramogoms galėtumėm 50 procentų išlaidą su, sumažinti. Tik užtektų trijų žodžių - karpyti, karpyti, karpyti. Dabar spontaniškų pasakymų procedūra ir visų pirma žodis poniai Bazesku. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant į ekonominius sunkumus, su, kuriam, su kuriais susiduria valstybės, būtina laikytis biudžetos disciplinos. Institucijos privalo atsiskaityti už griežtą biudžeto įgyvendinimą. Šiuo metu e, institucijų administracinės išlaidos sudaro 1,8 procentus 5,8 procentų visų, viso ES biudžeto. Kad e, rastume, kur sutaupyti, visų pirma reikia identifikuoti e, persidengiančias ir ne, nenaudingas biudžeto išlaidų kategorijas. Taip pat reikėtų taupyti įdėgiant e, žinių valdymo sistemas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į geras tinkamus principus minimus e, finansinio reglamento 27 pastraipoje. Šie principai sėkming, puikiai atspindi taupimo ir veiksmingumo kriterijus. Ačiū toliau, ponas Kozlovskis. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad ekonominės krizės uh, ir valstybės skolos krizės metu. Labai svarbu Europos parlamentui ir Europos parlamento nariams pademonstruoti atsakomybę ir griežtai laikytis biudžeto disciplinos. Ir aš pritariu pranešėjų, kad kitais metais turime siūlyti realistišką biudžetą bei imtis priemonių, kurios padėtų ilgainiui sutaupyti lėšų. Taip pat išaldyti e, išlaidas kelionėms 2013, man atrodo, protingai pagristi sprendimai atsižvelgiant į dabar išgyvenamus sunkumus. Manau, kad šioje kadencijoje mes turėtumėme apriboti, apsiriboti e, tais e, e, pastatų renginėjimo projektais, kurie gyvendinami dabar. Reikėtų dirbti š ir renktis biudžetui visus metus. Taip pat reikėtų pakeisti biudžeto procedūrą taip, kad būtų galima iš tikrųjų sutaupyti lėšų. Pode ser feito para conter despesas das instituições. Ačiū pirmininkė. Nebėjau, kad daug galima nuveikti, mažinant institucijų biudžetus, ypač parlamento biudžetą. Tačiau mums ypač rūpi, kad e, šiame parlamente būtų paisoma daugia kalbystės principų. Jau dabar e, vertimo tarnybos susiduria su tam tikromis problemomis ir ilgainiui parlamento nariai gali nebeturėti galimybės kalbėti gimtają kalbą. Pavyzdžiui, biudžeto komitete kai kurie pakeitimai yra priimtini tik anglų kalba. Taip pat ir su vertimais yra problemų su nacionalinėmis kalbomis. Taigi, jeigu mažinsime finansavimą vertimų raštų ir žodžių, tai situacija gali dar pablogėti nereiktų mažinti finansavimo šioje srityje, nes būtent nereiktų atsisakyti šių, tų darbuotojų, kurie būtini parlamento funkcionavimui. Iškilo pavojus vertėjų darbo, taip neturėtų būti. Austerita sulle spese amministrative. Pana Silvestris dabar. Ačiū, ponė pirmininkė išlaidų e, karpimas ir taip pat investicijos e, į mūsų ateitį. Tokia yra dabar situacija ir aš e, manau, kad galima pritarti pranešėjui ir jo pranešime pateikiamams mintims. Iš tiesų buvo puikiai bendradarbiaujama rengiančias gairias ir ekonominės krizės metu Europa turi būti dar labiau matoma, būti stipri ir kalbėti vienu balsu visi ES piliečiai turi matyti, turi pajausti, e, ką daro Europa, norėdamas taupyti. Taigi reikia didinti biudžetinę drausmę ir neveltui turime ir strategiją, kurią siekiame augimo, ekonomikos augimo viso Europos Sąjungoje. Be abejo, kai kuriuose srityse lėšas e, reikia karpyti ir to daug kas iš mūsų tikisi valstybėse narėse e, kyla dėl to daug nepasitenkinimo, e, nes piliečiai nesupranta, pažiūrėjau, dėl ko Europos parlamentas posėdžiauja dviejose vietose. Noriu kai ką pasakyti pranešimo autoriui. Kalbame apie ES išlaidas siautėjant ekonominiai ir finansiniai kriziai, bandymai discip, parengti disciplinuotą biudžetą atrodo susiduria su pasipriešinimu. ES nori e, išaldyti e, išlaidas, tačiau infliacija auga. Mes iš tikrųjų turime mažinti išlaidas ir pasitelkti nepriklausomus vertintojus. Kasdien, e, išmokos parlamento nariams per dieną sudaro 304 eurus. Ir daugelis ateina pasirašyti penktadieniais, kai nėra iš tikrųjų jokių posėdžių, taip uh, vagiami mokesčių mokėtojų pinigai ir reikia pateikti sąskaitas tik iš 50, 50 procentų panaudojamų pinigų, o reikėtų įvesti reikalavimą reikalauti tokių sąskaitų už 90 procentų visų išlaidų. Tai iš tikrųjų yra mokesčių mokėtojų lėšų švaistimas. Ačiū ir paskutinis kalbėtas ponas Rybigas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, ši diskusija parodė, tai, jog ES piliečiai turi teisę suprasti, kaip veikia ši institucija, kaip ji dirba, ką nuveikia ir dėl to manau, kad reikėtų stiprinti mūsų um, visuomeninį um, darbą ar darbą orientuotą į viešuomenę. Ir lygiai taip pat čia reikia pasakyti, kad ir vertėjai mūsų yra labai svarbus, kadangi Europos parlamentas yra vienintelė institucija pasaulyje, kuri dirba su, kasdieną dirba su šia daugia kalbystė. Dėl to labai svarbu taip pat užtikrinti ir tai, kad Europos parlamento nariai ir frakcijos imtųsi dar aktyvesnės švietimo veiklos ir kalbėtų apie tai, kokia svarbi yra ši institucija, kiek daug ji reiškia. Manau, būtent tai parodė šios dienos diskusijos. Ačiū. Ja, Uh, it's a blue card. Ar tai klausimas pagal mėlynos kortelės procedūrą? Norite kalbėti dėl darbo tvarkos taisyklių? rights. Um, I had a, a, a time speech and I also had a blue card, but you refused me a second. Ankstesnėse diskusijose dėl žmogaus teisų atsisakėte, mums, atsisakėte man suteikti galimybę pagal vienos kortelės procedūrą. Ir aš žinau, kad kai kurie parlamentarai kalbėjo pagal e, spontaniškų pasisakymų procedūrą. Man tokia galimybė nebuvo e, su, suteikta. Reikia užtikrinti, kad Europos parlamente būtų kokybė šio požiūrio. Pone Sinclair, manau, visi turėjo galimybę pasisakyti. Jūs tą galimybę irgi turėjote. Nemanau, kad buvo pažeista procedūra. Žodis ponai Vonai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, visiems šią popietę kalbėjusiam kolegoms. Džiugu, kad atrodo, jog yra platus bendras sutarimas, kad iš tiesų reikia ieškoti, kaip sutaupyti Europos parlamente, siekiant, kad biudžetas nebūtų didinamas daug ir e, tikiu, kad generalinis sekretorius stebi posėdį. Na, e, žinau, kad reikia daug e, sutaupyti. E, Nu, žinau, kad yra nesutarimų dėl dviejų buveinių, dėl istorijos namų, dėl vertimo išlaidų. Dėl to kolegos nesutarė. Dar vienas nesutarimas e, - tai e, darbo grupės vaidmuo, tačiau kitais klausimais bandysiu būti kaip bandysiu būti kaip įmanoma e, lankstesnės ir e, turbūt darbo grupės klausimą išspręsime e, vėliau. Taigi svarbu yra rasti pusiausvyrą tarp kolegų pos, požiūrių ir galutinės tikslas, žinoma, būtų kaip mažiau didinti Europos parlamento biudžetą, kartu užtikrinant, kad parlamentas efektyviai dirbtų. Ačiū ponui Vonui, diskusijas baigėme. Rytoj balsavimas vyks vidudienė. Dėkui. Dėl darbo tvarkos. Taip, dėl darbo tvarkos. Mes kalbame vakume, kadangi nėra nei generalinio sekretoriaus, nei uh, nei, at, nei už biudžetą atsakingų Europos parlamento vicepirmininko, tai turbūt e, reikėtų pagalvoti, kai vyks diskusijos e, šiais klausimais kitą kartą, kad visi, visi jie e, trys dalyvautų. Ačiū, visiškai jums pritariu kad kai diskutuojame tokiais svarbiais klausimais kaip biudžetas, atsakingi asmenės turėtų dalyvauti. Visiškai pritariu jūsų pastabai ir perteiksiu ją valdybos posėdėje. Dėkui. Ja. Äh, uh